fogok elnökölni. Az ülés folytatódik. A következő napirendi pont szóbeli választ igénylő kérdés a bizottsághoz. Tęskime mūsų posėdį ir pradėkime nuo žodinio klausimo Europos komisijai dėl pirmojo geležinkelių paketo teisės aktų rinkinio gyvenimą. Norėčiau pasveikinti komisarą Kalas. Taip pat e, klausimo autorių, panas Simpsonai, suteikiu žodį penkioms minutėms jams. Ačiū pirmininkė, komisarė. Aš nemanau, kad e, turėčiau atsiprašyti dėl šito žodinio klausimo dėl pirmojo geležinkelio transporto teisės aktų paketo įgyvendinimo. Jūs puikiai e, žinote, kad trys direktyvos dėl geležinkelio paketo buvo priimtos 2001 metais ir joms perkelti buvo numatytas 2003 metų kovo mėnesio terminas į nacionalinę teisę. Todėl aš, būdamas transporto komiteto pirmininku, privalau e, užduoti jums šį klausimą tokiu būdu. Praėjo devyneri metai ir mes dabar diskutuojame apie tai, kad 21 valstybė narė iki 2009 metų spalio mėnesio nesugebėjo įgyvendinti šios, šių direktyvų ir, ir nėra jokių pateisinamų priežasčių tam. Iš tikrųjų dabar mes jau artėjame prie pirmojo geležinkelių transporto paketo e, tarpinio peržiūro ir daug pakankamai įtakingų valstybių, kai kurios netgi ES steigėjos narės nesugebėjo įgyvendinti šių direktyvų. Taigi, tos valstybės narės privalėtų gėdytis, prisimindamos savo įsipareigojimus šiam parlamentui prisimtus 2001 metais vienas iš tokių įsipareigojimų buvo sukurti vieningą rinką ES atskirose srityse, tačiau geležinkelio srityje mes nesugebėjome to pasiekti ne dėl šio parlamento, o dėl valstybių narių neveiklumo, kurios dažnai palaiko transporto pramonės susiskaldimą ir parlamento kantrybė baigėsi. Šis žodinis klausimas buvo sąlygotas nusivylimo dėl to, kad nesilaikoma primtų įstatymų, savavališkai nesilaiko ir kad komisija nieko nesugebėjo nuveikti, kad situacija valstybėse narėse pasikeistų. Mes norėtume sužinoti, e, kodėl kiekvienoje valstybėje narėje šios direktyvos nebuvo gyvenintos, mes norime žinoti, kodėl kai kurios valstybės narės ne visiškai šias direktyvas įgyvendino. Mes norime žinoti, kokios valstybės narės vis dar priešinasi garbingai konkurencijai, sąžiningai konkurencijai geležinkelio pramonės rytyje ir gina savo nacionalinės bendrovės. Mums kelia susirūpinimą atskirų valstybių narių infrastruktūros administracijos bei kontroliuojančių institucijų įtaka. Mes manoma, manome, kad nepakankamas skaidrumas ir uh, teisės aktų harmonizavimas šioje srityje uh, stabdys vieningos rinkos sukūrimą geležinkelių sektorijoje, taip pat ir uh, e, tarp valstybinius, tarptautinius veiksmus šioje srityje. Uh, Jeigu mes svarstame apie įvairias tarptautinės priemonės, kurias dabar dėgiame taip pat ir mokesčių srityje, turime pasvarstyti ir paraginti atskiras valstybės narės pirmiausia įgyvendinti šias direktyvas. Šiandien mums reikia žinoti daug dalykų, mums reikia žinoti, kaip komisija pasitelkusi atitinkamas priemonės sugebės užtikrinti, kad geležinkelių transporto paketas būtų visiškai gyvenintas. Mums reikia žinoti, kokiu veiksmu imasi komisija tam, kad sustiprintų e, Europos teisės aktus šioje srityje. Reikia mums žinoti, kodėl taip ilgai buvo dėlsta imtis veiksmų prieš valstybės, kurios neperkelė direktyvų nuostatų. Transporto komitete mes visą laiką pabrėždome būtinybę užtikrinti saveikumą geležinkelių transporto sektoriuje. Be šių priemonių įgyvendinimo Europos geležinkelio transportas niekuomet nepasieks vieningos rinkos standartų, taip pat nebus įgyvendinti Europos geležinkelio eismo valdymo sistemos standartai RTMS. Taigi, kad pakeistume situaciją, mes privalome žengti pirmąjį žingsnį, įgyveninti pirmąjį gelžinkelio transportų paketą, nes žengus pirmąjį žingsnį negalėsime žengti ir kitų. Mums reikia netidėliotinų veiksmų ir reikia imtis jų dabar. Reikia įvardinti aiškiai valstybės narės, kurios neperkelia direktyvos ir imtis jų atžvilgių atitinkamų veiksmų. Ačiū pirmininkė. Ačiū labai. Dabar perduotų žodį komisarui Kalas. Ačiū pirmininkė, ačiū ponai Simpsonui už taip pat ir transporto komitetui už tai, kad inicijavo šią diskusiją, siekiant, kad būtų įgyvendintas geležinkelių transporto sektoriuje geresnis konkurencingumas ir atvirumo principas. Komisija paskelbė 2009 metų atitinkamą pranešimą dėl geležinkelių sektoriaus e, monitoringo aiškiai parodo, kad visose rinkos segmentuose po to, kai e, buvo priimtas pirmas geležinkelių paketas, galima pastebėti tam tikrų teigiamų poslinkių, nepaisant to ekonominė krizė turėjo rimtų pasiekmių gelžinkelio sektorio veikiančioms bendrovėms, mažindama jų pajamas. Taip pat krizė pagilino egzistuojančias struktūrinės problemas geležinkelių sektorioje, kurios viena vertus yra susijusi su tam tikrų rinkos veikėjų ekonominiais sunkumais. Dėl to kai kurios valstybės nesugebėjo užtikrinti biudžetinių lėšų tam tikroms infrastruktūrinėms priemonėms įgyvendinti. Ir dėl to pablogėjo geležinkelio sektorių paslaugų kokybė. Kita vertus, egzistuoja ekonominiai ir techniniai barjerai, kurie neleidžia į rinką įžengti naujiems e, operatoriams ir e, tam tikros bendrovės turi galimybę kontroliuoti egzistuojančią geležinkelių infrastruktūrą. Taip pat kontroliuojančios institucijos neturi pakankamai įgaliojimų, kad užtikrintų rinkos skaidrumą. Komisija pradėjo atitinkamas e, procedūras dėl neteisingo teisės aktų įgyvendinimo ir ragina e, ten, kur yra nustatyti pažeidimai, pakeisti egzistuojančias taisyklės pradėtos teisinės procedūros pirmiausiai siekia išanalizuoti teisinę situaciją visose valstybėse narėse. Ir pagrindinės pastebėtos problemos yra tos, kad direktyvų teisės aktai nepakankamai įgyvendinami, taip pat gelžinkelio infrastruktūros valdymo nepakankamas savarankiškumas bei kontroliuojančių tarnybų nepakankami turiniai įgaliojimai. Taip pat komisija stengsis peržiūrėti egzistuojančius geležinkelio teisės aktus ir pasiūlys atitinkamų pakeitimų. Taip pat mes sieksime ir toliau kad būtų e, Europos geležinkelių sistemos techninių pobūdžių harmonizuojamos, kad būtų sukurta vieninga geležinkelio rinka, taip pat remsime tinkamos agentūros veiklą. Ačiū labai. Pirmininkas, ačiū. Dabar pasakys politinių frakcijų atstovai. Pirmasis kalbės Matijo Groš dvi minutės. Dėkuoju, mėlyje kolegos. Jeigu Belgijos mano tapytojas Magritas būtų nupiešęs, e, nutapęs e, direktyvas, kaip jas įsivaizduoja, tuomet jisai ko gero turėtų konstatuoti, kad tai nėra jokios direktyvos. Mes dabar dalyvaujame diskusijose, kurios yra gana surrealistiškos. 2003-aisiais priėmėme sprendimus, E, dėl įgyvendinimo baigties 2006 metais, o 2010 užduodame klausimą, kodėl 21 valstybė narė nevykdo savo įsipareigojimų. Šios ryties liberalizacija turėjo leisti į rinką ateiti naujiems operatoriams, tačiau praktikoje viskas atrodo kitaip. Šiandieną susidūrėme su padėtimi, kai šios ryties liberalizavimo e, tiek e, priešininkai, tiek ir e, prijaučiantis jai gali konstatuoti, kad nieko nebuvo padaryta. Liberalizacijos vardu valstybės narės priemė sprendimus susijusius su personalo ir technikos uh, E, atnaujinimu ar tam tikrais pokyčiais šioje srityje, tačiau tai visiškai netitiko liberalizavimo dvasios. Ir aš manau, kad e, rinkos atverimui e, pagrindinius pagrindinius žingsnius rinkos atverimui turėtų daryti patys šios rinkos dalyviai jie turi tikrai nemažai įrankių savo rankose, kad būtų atvertos rinkos, tačiau jas lygiai taip pat galima ir uždaryti. Ir būtent to ir imasi dauguma valstybių narių. Todėl manau, kad e, čia pateikti pasiūlymai yra pirmasis žingsnis, tačiau man svarbiausia, kad būtų tinkamai įvertinta liberalizacijos e, stadija, jos mastas ir tuomet visomis turimomis priemonėmis, e, kuriomis disponuoja komisija, imtųsi atitinkamų veiksmų. Dėkoju. Ačiū. Kitas kalbėtojas yra ponas Sait Elkadrau. Vieną minutę pasakys. Uh, um, Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos nary. Pirmiausia, norėčiau pabrėžti, kad krovinių gabenimo geležinkeliais rinkos dalis sumažėjo de, 10,5 procento. Taigi rinka veikia netinkamai, tuo tarpu e, keleivių pervežimas e, e, gerokai suintensyvėjo pastaraisiais metais. Aš manyčiau, kad Vieninga Europos geležinkelių rinka turėtų remtis vieningomis e, priemonėmis, vieningomis ir vienodomis taisyklėmis ir taip pat saveikumu. Čia taip pat mes dar turime ką nuveikti. Taip pat reikia turėti tinkamų finansavimo priemonių, e, norint investuoti į infrastruktūros projektus. Tik taip e, pasieksime kažko tai. Aš girdėjau, kad pirmojo paketo uh, naujoji redakcija yra planuojama priimti ir būtų įdomu sužinoti, kada keitinama ją parengti ir kokiu tikslu bus siekiama. Ačiū. Ponas. Pone Maisner, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone komisijos nary, man patiko, kai jūs klausimų metu transporto komitete pareiškite, kad uh, didžiausias dalykas, kurį galima buvo pasiekti Europoje, tai buvo e, žmonių laisvas judėjimas. Jūs minėjote ir vidaus rinką, kurioje labai svarbu, kad ne tik asmenys, bet ir prekės galėtų keliauti iš vienos vietos į kitą. Mes Europos parlamente e, jau labai seniai priėmėme atitinkamus e, sprendimus, siekiant toliau E, kurti bendrą vieningą rinką ir toliau siekti šio tikslo. Ir praėjo daugybę metų, dabar yra 2010 ir yra tiesiog gėdinga, kad 21 valstybė narė ir toliau blokuoja e, liberalizaciją. Mes matome nuolatinį protekcionizmą, jis buvo minimas šioje diskusijoje ir dėl to tikrai tenka labai apgailestauti. Kyla klausimas, kodėl e, taip vyksta? ir ponė komisijos nary, vien e, geležinkelių tinklų skirtingumas nėra vienintelė priežastis. Iš tiesų yra daug valstybių narių, kurios mano, kad jos, e, joms pavyks išsisukti, jeigu jos net ir nevertins rimtai visų būtinų padaryti pokyčių infrastruktūros ir kitų panašių dalykų srityje. Man būtų įdomu žinoti, kada bus e, peržiūrėta ši direktyva ir taip pat norėčiau paraginti, kaip ir kiti kolegos, e, griežtai elgtis su valstybėmis narėmis. Mes visi esame iš skirtingų valstybių narių, tačiau visi sutarėme dėl to, kad šioje srityje labai svarbu sustvarkyti Jūs e, be abejo, ponė komisijos nariai, nesate kaltas dėl to, kas, e, ko iki šiol nebuvo padaryta, tačiau aš manau, kad jūs turite didelį šansą e, imtis labai ryštingų veiksmų, kad galiausiai sukurtume vieningą vidinę rinką ir padėtume mūsų Europos gyventojams. Aš tikiuosi, kad jūs iš tiesų nuveiksite nemažai ateityje. Ir šito laukiu. Isabel. Ačiū, poniai Maisner. Toliau, ponė Durand implémentation de ce. Pone komisijos nariai, jau 15 metų kalbame šiuo klausimu ir tikslas mūsų tuo met buvo kaip įmanoma didesnį rinkos dalį suteikti geležinkeliams. Taip, liberalizavimas galbūt būtų viena iš priemonių tam padaryti, tam padaryti tačiau atrodo, kad rezultatai nėra tenk, patenkinami, todėl kad geležinkelių sritis kaip ir stagnacijos pasiekė, na, o e, pervežimo dalis keliais vis didėja. Ir atrodo, kad bendradarbiavimu remiantis, o ne konkurencija, rinkos kūrimas yra geras dalykas. Kaip žinia, nemažai didžiųjų bendrovių užėmė didžiasias rinkos dalis. Dabar kas dėl įgyvendinimo, kas dėl pažeidimo procedūrų, taip tikrai čia yra nemažai problemų. Reguliavimo organai ir apskundimo institucijos net, nėra pakankamai nepriklausomos. Ir čia galbūt reikėtų funkciškai ir instituciškai jas atskirti. Tačiau čia vėlgi galime, galime patirti papildomai išlaidų. Uh, Belaukdama jūsų atsakymų, ponė komisijos nariai, galiu tik tai jūs paskatinti atsargiai elgtis šiuo klausimu. Jūs kalbėjote apie holistinį požiūrį. Galbūt pirmiausia, reikėtų viską gerai įvertinti prieš žengiant kitą žingsnį. Reikėtų panagrinėti darbo sąlygas, saugumą, saugą, taip pat reikėtų viešųjų paslaugų prievalės panagrinėti ir pasi... panagrinėti rangovų pasitelkimo klausimą. Aš labai norėčiau užgirsti jūsų prioritetus šioje srityje, atsižvelgiant į privalumus be abejo. Reikėtų galbūt daugiau skaidrumo, reikėtų daugiau sąveikos, reikėtų informacijos harmonizavimo, taip pat licencijų išdavimo vienovės. Dar daug klausimų reikia išspręsti, tačiau jau dabar norėčiau jūsų paprašyti labai atsargiai šį klausimą spręsti ir per daug neskubėti. Ačiū, ponė Duran. Kitas kalbėtojas, dvi minutės, Oldrich Vlasak. Dámy a pánové, když se schvaloval Evropa... Gerbiamosios ponios ir ponai, kai Europoje buvo sutarta dėl mm, šį sektorių reguliuojančių teisės aktų visi tikėjomės, kad šis sektorius taps skaidresniu ir sukurs naujas galimybės įtraukti naujus veikėjus. Mums atrodė, kad Europos geležinkolių sektorius e, yra prie naujos eros slengščio, tačiau dėje tinkamų svarbių pokyčių neįvyko. Mes žinome, kad 21 valstybėje narėje, taip pat ir Čekijos Respublikoje, nebuvo tinkamai įgyvendintas geležinkelių paketas. Ir taip ir išlieka neišspręsti daugelis klausimų e, susijusių su geležinkelių rinkos atvirimu. Faktas, kad e, mes susidurėme su didelė e, problema, yra akivaizdus ir Čekijos Respublikoje, kurioje nors ir buvo imtasi tam tikrų žingsnių, kad būtų padėta į šią rinką įsilieti ir kitiems operatoriams, vis dėlto trūksta politinės valios. Socialistų atstovai kai kuriuose regionuose e, pastaraisiais metais e, sudarinėjo susitarimus su geležinkelių operatorių atstovais ir visa tai vyko be jokių konkursų. E, būtent dėl šių veiksmų šie žmonės laimėjo mandatus Čekijos, Čekijos parlamentą. Čekijos geležinkeliai iki šiol nėra verčiami um, gerinti savo paslaugų ir tai turi lemiamų pasiekmių visai rinkai. Ir, e, taip pat e, įdomu tai, jog e, šiame sektoriuje e, Čekijoje yra tok, e, su, su darbuotojais, darbuotojų e, streikai susijusių problemų ir e, geležinkelių transportas e, tampa vis didesnio ekonominio e, intereso e, įkaitu. Ir vis, dažn, vis labiau mėgstamas yra transportas, e, sausumos transportas, kurį kritikuoja žalieji. Aš norėčiau paraginti komisiją e, stengtis, kad e, geležinkelių sektorius būtų realiai liberalizuotas ir kad visi šio sektoriaus atstovai tinkamai elgtųsi rinkoje. Dėkoju. Ačiū, Količek, pusantros minutės. Úvodem bych řekl, že zcela nesouhlasím s panem Vlasákem, jehož vláda se tak. Noriu pasakyti, kad nepritariu ponui Vlasakui, nes jo vyriausybė taip pat mm, dalyvavo procesuose, kuriuos jis kritikuoja. Pirmajame geležinkelių pakete yra trys Europos parlamento patvirtintos direktyvos. Paketo tikslas buvo atverti geležinkelių rinką, atskiriant asmenų ir prekių gabenimo geležinkeliais infrastruktūrą. Ir iš tikrųjų formaliai valstybės narės įgyvendino direktyvos nuostatas, tačiau mes negalime patikrinti, ar atskirose valstybėse galiojančios saugumo ir darbo sąlygos bei priemonės e, atitinka direktyvos turinį. Taigi techninių požiūrių mes privalome suvienodinti Europoje geležinkelio infrastruktūrą. Todėl man būtų malonu išgirsti atsakymą, kiek ES valstybėse narėse geležinkelių infrastruktūra eismo valdymo sistema jau yra į, įdėkta, nes šie klausimai yra susiję taip pat ir su bendrosios geležinkelių rinkos klausimais. Taigi yra labai svarbu užtikrinti ir e, tam tikras geležinkelio paslaugas atskiriuose regionuose, taip kaip yra Vokietijoje. Ir taip pat svarbu užtikrinti, kad nebūtų pasirinktos pačios blogiausios e, darbuotojų darbo sąlygos. Ačiū. Mr. President. Ponas Natras, pane pirmininkė. Jungtinės karalystės nenaudai vyriausybė įgyvendino geležinkelių paketą, daugiausiai e, dėl to, kad e, e, Jungtinės karalystės vyriausybė vis daugiau savo galių atiduoda į ES rankas. Infrastruktūros atskirimas sukelia nemažai problemų. 21 ES valstybė pasielgė išmintingai ir uh, E, ne įgyvendino šių direktyvų nuostatų. Aš nesu socialistas, tačiau aš e, manau, kad valstybės nusavybė yra pati geriausia geležinkelių valdymo forma. Ir e, iš tikrųjų atskiroms valstybėms perleidus valdymo teisės, mes paprasčiausiai ilgainiui visiškai nebeturėsime geležinkelių sistemos. Pranas Simpsonas yra laboristų arba socialistų atstovas ir jis buvo išrinktas žmonių ir jis iš tikrųjų e, bando išlikti socialistu, tačiau ko jis reikalauja? Jis reikalauja, kad geležinkelių transporto sistema būtų privatizuota pasirinkus europinį modelį, kuris neveikia ir tokie reikalavimai prieštarauja jo rinkėjų pageidavimams. Taigi mes galime būti tikri dėl to, kad egzistuoja nemažai galimybių, jog įgyvendinus ES direktyvas Europos geležinkelių tinklų ir sistemų nebeliks. Ačiū pirmininkė. Pirmininkas dabar kalbės Žorž Bach, dvi minutės, prašau. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, vielen Dank, Herr. Ačiū pirmininkė, ačiū komisarė. Sveikinu ketinimus peržiūrėti pirmąjį geležinkelio paketą ir pasiūlyti naują šio teisės akto rinkinio redakciją. Manau, jau anksčiau reikėjo tą padaryti. Apgailestauju tik, kad komisija gauna iš valstybių narių nepakankamai arba jokios informacijos. Todėl yra labai sudėtinga įvertinti realią situaciją, tačiau reikia ne tik vertinti, tačiau taip pat ir priversti valstybės narės imtis reikiamų veiksmų. Vertinant privalu skirti pakankamai dėmesio saugumo ir saugos klausimams ir remiantis nesena patirtimi reikia padaryti atitinkamas išvadas. Aš manau, kad komisija elgesi per daug santūriai, nes visuomeniai iš tikrųjų kyla labai didelis susirūpinimas dėl geležinkelių saugumo, taip pat ir dėl teikiamų paslaugų kokybės, todėl komisija turėtų pasvarstyti galbūt bendrus E, geležinkelio sektoriaus kokybės kriterijus. Daug kalbama apie blogą paslaugų kokybę, tačiau negalima jos išmatuoti. Taip pat komisaras minėjo nepakankamas investicijas į geležinkelio infrastruktūrą, nepaisant, kad sanglaudų fondo lėšos gali būti naudojamos šiam reikalui daugumą valstybių, tačiau daugiau investuojama į e, sausumos kelių tinklus, nei į geležinkelio infrastruktūrą ir taip pat noriu paminėti RTMS sistemą, kuri privalo įsigalioti visą ES tam, kad padidintų saugumo situaciją. Taip pat noriu e, pasiūlyti daugiau nebeliberalizuoti keleivių pervežimo, todėl komisija dabar pirmiausiai turėtų siekti harmonizuoti geležinkelių sektorių techninių požiūrių ir tik vėliau gyveninti kitas direktyvų nuostatas. Ačiū labai, pirmininkas. Ačiū. Kita kalbėtoja yra ponė Tyčiau, vieną minutę kalbės. Domnule komisar, transportul feroviar trebuie... Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos nari. Geležinkelio transportas turi tapti ES prioritetinės rytimi siekiant tikslų iki 2020 metų. Ir ypač skatinant jo saveikumą ir plėtojant infrastruktūros tinklus. Tačiau e, mes neturėtume užmiršti ir saugumo kriterijų ir e, paslaugų e, kokybės. Manau, kad įgyvendinant pirmąjį geležinkelių paketą reikia konstatuoti, kokio, su kokiais sunkumais susiduria valstybės narės. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad geležinkelių srityje, sektoriuje yra atmes, masiškai atleidžiami darbuotojai ir tai be abejo taip pat gali turėti neigiamų pasiekmių liberalizavimo procesui. Iki praėjusių metų 2700 e, km e, buvo e, reguliuojami pagal RTMS sistemą ir standartus, o iki 2012 metų šis rodiklis turėtų būti padidintas tai tuo pat metu ir reiškia papildomas investicijas į šią sritį. Taip pat reikėtų papildomai e, investuoti į riedmenų parką. Dėkoju. Panie Šovinčiansi, Šanovni Paistvo, Mojim Kajus. Ponios ir ponai, mano šalyje yra sakoma, kad jei viena, vienas žmogus kitam sako, kad e, jis yra pasigėręs, tuomet e, anas į tai nekreipia dėmesio. Tačiau, e, kai sakoma, kad tu esi prisigėręs, tuomet eik ir išsimiegok, tuomet tas asmuo į, į tai atsižvelgia ir tą daro. Jeigu valstybės narės ne, neįgyvendina pirmojo geležinkelių paketo, tuomet į tai reikia reaguoti sankcijomis Tačiau, kai to nepadaro 21 valstybė narė, reikia daryti išvadą, kad šis paketas nėra pats geriausias. Galbūt būtent tai yra pagrindinė problema. Aš ką tik iš e, kolegos iš Junktinės karalystės išgirdau. kad jis kritiškai nusteikęs šio teisės aktų paketo atšvilgių. O Junktinė karalystė juk yra įgyvendinusi, ar bent jau mėginusi įgyvendinti šį paketą. Todėl kyla klausimas, ar šis paketas tikrai yra geriau, pats geriausias sprendimas. Kitas klausimas. Prieš porą valandų mes komisijoje pateikėme e, klausimą dėl saugumo. Saugumas e, yra vis didesnis, tą mes matome standartai yra nuolat įgyvendinami. Ir komisijos narys, ponas Kalas, atkreipė mūsų dėmesį į labai svarbę problemą. Jis pasakė, kad daugelis valstybių narių neinvestuoja į infrastruktūrą kad nesinaudojama esamomis galimybėmis. Taip pat ir Lenkija per mažai investuoja į infrastruktūrą. Pastaraisiais metais buvo kilusi finansų, e, finansinė, e, finansų panaudojimo geležinkelių sektoriuje krizė. Ir pabaigoje norėčiau pasakyti, kad e, paprasti receptai visada yra truputėlį įtartini. Dėkoju. Ačiū, pana Černecki. Dabar pana Seina. Pone pirmininkė, kai kurie čia verkia dėl to, kad nepakankamai greitai įgyvendinamos yra direktyvos iš pirmojo paketo. Aš dėl to, tiesą sakant, džiaugiuosi. Mūsų šalyje, mano regione, mes su geležinkeliečiais ir kartu su vartotojais kovojame už tai, kad šios direktyvos nebūtų įgyvendinamos, kad jos būtų išmestos. Šiuo metu Prancūzijoje ruošiamasi regioniniams rinkimams ir Kaip tik dabar mes sakome, kad mes nenorime dviejų greičių geležinkelių sistemos. Mes nenorime, kad didžiosios bendrovės e, gautų e, prieigą prie geležinkelių sistemos pagrindinių linijų ir nustatinėtų savo kainas. Kiekvieną dieną mes matome, kad e, visiškai techniškas, visiška, techninis, visiškas techniškas lepsusas yra tokia sistema, nes šiuo metu dabar norima gyvendinti sistema yra atsakinga už tai, kad geležinkelių tinklų techninė būklė blogėja. Dėl tokių direktyvų yra prarandamos darbo vietos ir bendras, bendruomenės turtas yra nusavinimas didžiųjų bendrovių naudai. Ačiū, ponė Enen. Toliau Paška, ponas Paška, dvi minutės. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Prijatím troch balíkov smerní. Ačiū pirmininkė. Trijų direktyvų prieimimas geležinkelio transportų srityje reiškia, kad Europos komisija prisima tam tikrą atsakomybę už šį sektorių visoje Europos Sąjungoje be abejonės egzistuoja problemų su direktyvų nuostatų įgyvendinimu, dėl to gali nukentėti viešasis interesas, tačiau iš tikrųjų mums privalu užtikrinti, kad šioje srityje veiktų pakankamai gerai organizuota paslaugų teikimo sistema, kuri galėtų būti gera alternatyva kitoms transporto rūšims, pavyzdžiui, kelių transportų. Reikia aptarti problemas, taisyklių gyvendinimą, tačiau nepamiršti ir ateities perspektyvos Europos geležinkeliai baigėsi ties pajūriu vakarų kryptimi, tačiau naujas galimybės atvertų naujas geležinkelių linijos į rytus. Todėl, jeigu mums pavyktų uh, užbaigti geležinkelio linijos statybą nuo Paryžiaus iki Vienos ir toliau per Bratislavą į rytus, jau galėtume kalbėti apie neblogą pažangą. Tam projektui gyveninti galime pasitelkti taip pat ir vienas bei Bratislavos oro uostų pajėgumus, Dunojaus upę ir laivybą Dunojumi, o tai leistų mums atgaivinti dar vieną transporto rūšį Europoje. Taigi potencialas yra nemažas, mes turėtume pasvarstyti ir gerai apmastyti atitinkamas investavimo galimybės į šias sritis tam, kad pirmiausiai geležinkelio transportas galėtų būti veiksmingesnis ir naudingesnis piliečiams. Ačiū labai, panas Kančia. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone komisijos nariai. Šiuo metu daug kalbama apie transporto srities programavimą ir dar ko gero ateityje apie tai kalbėsime. Mm. Jeigu pradėsime nuo naujosios redakcijos, naujojo išdėstymo ir prisiminsime tai, kas buvo padaryta iki šiol, tai ko gero nelabai įkvepiantis pavyzdys bus. Reikėtų mums ambicingesnių tikslų šį kartą laikytis. Manau, kad pirmiausia galėtume susitelkti ties trimis pagrindiniais punktais. Pirmiausia, geležinkelio transporto liberalizavimas, konkurencingumas, uh, ir aiškios bei skaidrios visiems vienodai taikomos taisyklės. Apie tai jau kalbėjome. Kitas svarbus dalykas yra saveikumas tarp valstybių ir tarp įvairių geležinkelio transporto rūšių. Na ir aišku, trečiasis dalykas, svarbiausias, ko gero, saugumas. Saugumo sertifikatai turėtų būti būtinos sąlygos veiklos licencijai išduoti. Ko gero, reikėtų Europos geležinkelių agentūros kompetencijos sritį išplėsti tam, kad galima būtų išsamesnius patikrinimus atlikti. Ko gero, būtent šią linkmę pastangas reikės dėti artimiausioje ateityje. Jau kalbėjome apie tvarę geležinkelio ateitį, kalbėjome apie peržiūrą direktyvų. Na ir galiausiai turėsime padaryti taip, kad netitiktų tai, kas nutiko iki šiol. Ačiū, ponia Kančianai. Toliau viena minutė skiriama poniai Ajala Sender. Ačiū, ponė pirmininkė. Mano šalis, kaip ir 20 kitų valstybių, nepadarė to, kas turėjo būti padaryta. Tačiau, nepaisant to, Ispanija lyderiauja keleivių pervežimo srityje. Na, o prekių pervežimo srityje atrodo, kad situacija yra visai kitokia. Dabar įsivaizduokime, kad traukinių transportas sujungtų dvi Pirienų kalnų pusės. sudėtinga, ko gero, būtų suderinti tai. Dabar kolegos reikalauja, kad infrastruktūros būtų gerinamos. Taip, kaip įmanoma skubiau reikia tai padaryti. Būtent todėl reikia stambaus masto projektus skatinti, tokius projektus kaip pavyzdžiui Pirienų projektas prekių pervežimui. Ir būtent taip dėlsančios valstybės imsis reikalingų veiksmų. Ačiū, ponė Ajala Sender. Dabar prieš perėdami prie, prašau, žodžio procedūros, dar matau, kad ponas Simpsonas paprašė žodžio. Prašom. Pirmininkė, mano pavardė nuskambėjo iš vieno opozicijos atstovų lūpų ponas Natras išsakė tam tikrų asmeninių pastabų, e, po to pabėgo iš salės neklausydamas tolesnių diskusijų. Ir e, aš Iš tikrųjų, pirmininkė, vertinu, kad e, tą faktą, kad jūs nesilaikėte tam tikrų parlamentinių procedūrų, kurios buvo patvirtintos Briuselėje, tačiau būdamas demokratų ir laikydamasis procedūrų, aš šį žodinį klausimą uždaviau transporto komiteto vardu, kurio aš esu pirmininkas, todėl turiu atitinkamą prievolę. Ir būtent todėl teikiau šį klausimą taip skubi ir nemanau, kad e, e, tam tikri parlamento nariai galėtų dabar mane asmeniškai ko nors kaltinti. Aš noriu pasakyti, kad e, pastaraisiais metais įgyvendinus direktyvas, taip pat ir atkarpoje iš Londono į Birmingemą, perve, geležinkelių pervežimo apimtis padidėjo 20 procentų. Dabar spontaniški pasakymai, po vieną minutę bus suteikiama laiko. Ponas Dorfman, pirmasis. Komisar. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos nariai, gerbimieji kolegos, parlamento nariai. Papasakosiu savo paties patyrimą. Aš gyvenu šalia labai svarbios keližinkelio linijos per Brennerį e, keliančios į Veroną. Ir Italijos e, geležinkelių e, bendrovės e, ten e, nevykdo aktyvių veiksmų. Ir, o, o Austrijoje penkis kart per dieną e, važiuoja traukiniai šią liniją, tačiau mes jokioje studijoje nerasime tvarkaraščių ir nesužinosime, kada traukinys konkrečiai važiuoja. ES investuoja didelius pinigus į šią sritį, tačiau kartais tikrai matome, kokios, e, kaip absurdiškai e, kai kurie dalykai vyksta. Ir dažnai vairios smulkmenos gerokai sukomplikuoja didžiuosius dalykus. Dėl to komisijos nariai norėčiau jūsų, jūs paraginti, imtis daryti spaudimą ir e, skelbti sankcijas, kad kuo greičiau būtų imtasi laikyti nuprimtų direktyvų nuostatų. Ačiū. Ačiū ponui Dorfmanui. Pone Ferreiro. Senhor Presidente, é hoje. Pone pirmininkė. Visi puikiai suprantame, kokie, koks yra geležinkelių paketo tikslas. Dabar kalbame apie sąveiką Tačiau, ko gero, svarbiausias čia dalykas būtų atverti prekių gel, pre, pervežimo geležinkeliais rinką privatiems operatoriams. Tačiau dabar pradedame nuo to, kad nepasakome teisybės. Ir dabar po didžiųjų bendrovių dominavimo ilgalaikio, reikėtų galbūt taip ir padaryti. Atrodo, kad pastarųjų, pastarojo meto įvykiai rodo, kad liberalizavimas, tiesą sakant, yra problemų šaltinis, jis yra nepalankus darbuotojams. Daug kas kalba apie aplinkosaugą, tačiau uh, niekas nepasako, kad didžiosios bendrovės ES per liberalizavimą bando įsitvirtinti šioje rinkoje. Ačiū ponė Ferrera. Toliau ponė Tikalo. Dėkoju. Norėčiau priminti, kad e, Rumunijoje e, geležinkelių sektoriaus darbuotojai turėjo tikrai didelių problemų ir 6 tūkstančių darbuotojų šiame sektorėje e, ketinama atleisti. Europos globalizacijos fondų bus greičiausiai pasinaudota kad būtų padėta šiems žmonėms. Tačiau tikiuosi, ponė komisijos nary, kad mums pavyks uh, drauge parengti tvarę ilgalaikę e, plėtros strategiją šioje srityje, kad e, galėtume užtikrinti nuolatinės darbo vietas šiame sektorije ir tinkamas, e, tinkamas kokybės paslaugas. Ačiū. Ponas Kalas, komisijos narys, gali tarti baigiamai žodį. Bars. Ačiū pirmininkė, gerbiami parlamentarai, už jūsų pastabas ir komentarus. Mes turėsime puikią galimybę peržiūrint pirmą geležinkelių paketą jas atsižvelgti. Aš tik norėčiau atsakyti į keletą išsakytų pastebėjimų. Pirmiausiai dėl informacijos 21 valstybėje narėje apie konkrečias priežastis, kodėl direktyvos nuostatos joje yra neįgyvenintos. Taigi e, komisijos atitinkama ataskaita buvo vieša ir galite visi sužinoti informaciją, kurią troš, trokštate gauti. Pirmojo paketo tikslas buvo labai kilnus. Buvo siekime pašalinti kliūtis egzistuojančias gelžinkelių transporto sektoriuje. Iš tikrųjų pats paketas nebuvo blogas, tik jo įgyvendinimas yra nepakankamas, todėl kliūtis vis dar egzistuoja ir nenoras tas kliūtis pašalinti vis dar yra pakankamai didelis. Senosios sistemos, kuomet valstybės valdomos monopolijos turėjo didelės privilegijos, nebuvo saveikumo, yra pasenusios, todėl saveikumą reikia pagerinti ir sistemą reikia pakeisti, to ir siekia geležinkelių sektoriaus reformos raida. E, tačiau problema yra ta, kad atitinkami teisės aktai nebuvo įgyvendinti. Tačiau mes e, privalome užtikrinti ir atitinkamą paslaugų teikimo kokybę ir būtent geležinkelių reglamentavimo agentūros ir yra tokia misija tą pusiausvyrą užtikrinti, tačiau ji neturi pakankamų įgaliojimų ir negali pakankamai kontroliuoti teikiamų geležinkelio sektorio paslaugų kokybės. Taigi, peržiūrint pirmąjį geležinkelio paketą ir bus daugiausiai dėmesio kreipiama į šiuos klausimus, taip pat ir į kai kurios kitus aspektus. Aišku, finansavimas infrastruktūros projektų išlieka problematiškas, mums reikia ieškoti naujų galimybių ir būdų, kaip šią problemą spręsti ir kaip kai kurie kolegos e, parlamentarai minėjo investicijų svarbą ir mes privalome ieškoti taip pat ir naujų išteklių ir resursų, derinti tarpusavyje įvairias priemonės, gerinti transporto valdymo sistemą, bilietų užsakymo sistemą, derinti saveikumą, gerinti saveikumą su kitomis transporto sritimis, pavyzdžiui, oro transportu, tam, kad geriau sujungtume rytų Europą su vakarų Europą. Iš tikrųjų galėčiau čia dar ilgai pasakoti ir pristatinėti jums įvairias detalės ir elementus, kurie yra rengiami rengiantis geležinkelio paketo peržiūrai. Džiaugčiausi galėdamas padaryti tą vėliau, kuomet pateiksime atitinkamus naujus teisės aktų projektus. Ačiū labai. Vitat Berekeste. Ačiū, pana komisijos nariai. Taigi dabar baigime šią diskusiją ir pereikime prie kito darbo tvarkės klausimo. Žodinis klausimas komisijai ir diskusijos.